ir neteisybė suklestės. Ir tuo pasinaudos tie, kas siekia ES disintegra disintegracijos. dezintegracijos. E, dauguma žmonių nori daugiau ir geresnės Europos, kad galėtume e, e, eiti koja kojon su vykstančiais pokyčiais, padėti ūkininkams kovoti su klimato kaitos iššūkiais Ūkininkai nenori dar daugiau taupimo ir mažinimo finansavimo. Įsiklausykime į žmonių norus už šio pastato sienų. Europos parlamentas yra e, viena iš teisėkuros institucijų ir jeigu, mes, ir jeigu neišklausysite to, ką sakome mes, nepasieksime susitarimo, nes e, visi kartu turime jo siekti. Ir manau, kad mes galime eiti dar toliau nei kad sako komisija galima, galima atsižvelgti į parlamento logiškus pasiūlymus. E, Baigiame pasisakymus frakcijos vardu, dabar pasisakymai asmeniškai. Albrecht, minutė. Tas, kas netaupo, tas turi kentėti, taip Konfucijus sakė. Aš čia trumpai dirbu, bet supratau, kad nereikia jaudintis dėl to, kas kiek kainuoja. E, tai ir biuro reikalai, kelionės, e, viešiai ryšiai, viskas visiškai neribojami ištekliai. Mes turime netgi trejas būstinės. Ir tai yra tiesiog akivaizdžiai nereikalinga. 500 tūkstančių gyventojų už tai moka, nors patys nukenčia nuo nesėkmingo euro bandymo eksperimento. Ir todėl mes turime ne, e, neigiamas palūkanų normas ir matome visas kapitalizmo grimasas tie, kurie bando išstoti iš šio klubo, yra e, baudžiami katalonai, žilė, e, geltonosios lėmenės e, ir kiti. Jie nenori kurti supervalstybės. Konfucijus buvo teisus, Europa kenties agonijoje, nebent logik, lo, logiški sprendimai laimėtų prieš tokias nesąmonės. Ne, ne. Toliau ponas Olbricht, kurio lik ir nematau, sako pirmininkė, taip jis yra. Ažu, pirmininkė, komisijos nariai, ministrė. Kalbame apie finansinę E, programą. Ir Europos parlamentui šis periodas yra be galo svarbus. E, šie metai labai svarbus, nes tai, ką mes pasieksime 20 metais, tai turės ypatingos įtakos tam, ką mes darysime tolimesnė etape. Dabar ant stalo yra trys pasiūlymai Europos komisijos, tarybos ir parlamento. Jie iš esmės skiriasi, bet ne tik tai skaičiais nes mes nenorime kalbėti vien tik tai apie sumas, apie tos konkrečius pinigus biudžete. Mes norime kalbėti ir apie turinį, kam norime skirti lėšų, kas kiek turėtų kainuoti. Būtent todėl mūsų pasiūlymas yra susijęs ta, su tam tikromis veiklomis, o ne su konkrečiais skaičiais. O mums atrodo, kad taryba labiau žiūri techniškai, kaip kokie uh, buhalteriai, O parlamentas stengiasi elgtis pirmiausiai atsižvelgdamas į tai, kam norime skirti lėšas, ko mums reikės ne tik 20 tai metais, bet ir 21 ir toliau. Būtent todėl ši diskusija mums yra be galo svarbi, nes čia mes kalbame ne tik tai apie ateinančius metus, bet ir labai stipriai į priekį. Ir mes, kaip vienas iš sprendimą priimančių institucijų, turime irgi būti tarti svarų žodį. Pone Gualminį, minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos, gerbiamasis komisijos nariai. Du bendro biudžeto ramšiai, kurie yra svarbiausi, mes norime padinti užimtumą, rūpinti socialinėmis problemomis. Antras ramstis yra aplinkosauga ir kova su klimato kaita. Raudonoji linija, kuri jungia šiuos du tikslus, yra be abejo mūsų rūpestis dėl mūsų jaunimo ateities, nes būtent jiems turime, e, jais turime rūpintis, nes būtent jie turės kažką daryti dėl klimato ir jie turi turėti pakankamai priemonių, kad galėtų įsilieti į darbo rinką, kad galėtų aukti darbo rinkoje, kad galėtų nu, e, pasinaudoti visais savo gebėjimais, įsigyti naujų įgūdžių. Ir mes, socialistai, džiaugiamės, kad uh, 363 milijonai yra padidinta jaunimo užimtumo iniciatyva Europos parlamento prašymu. Tai yra nepaprastai svarbi priemonė, kuri turėtų padėti jaunimui susirasti savo vietą darbo vietoje. 5 milijonai jaunimų kiekvieną, da, kiekvienais metais jaunų žmonių pasinaudoja šią priemonę. 3 milijonai iš jų susiranda, suranda darbo vietą. Tai yra puiku ir aš manau, kad mes turime patvirtinti tokį biudžetą, kuris atitiktų mūsų jaunimo lūkesčius, nes jie turi turėti labai aiškę savo ateities viziją. Dėkoju. Pone Šestelpus, antros minutės. Merci, cher... Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos. Jei mes norime ambicingo ES biudžeto, mes turime susivienyti susivienyti ir paremti mūsų dviejų pranešėjų parengtą pranešimą. Ir aš dėkoju jiems už jų darbą, nes jos iš tikrųjų labai daug dirbo tam, kad parengtų 2020 m. bendrą ES biudžetą. Atsižvelgiant į tai, kas įvyko praeitą savaitę ir tai, kaip tai neigiamai paveiks e, labai svarbės darybas dėl ES biudžeto, negalima da, da, negalima nemanyti, kad tai nepaveiks mūsų biudžeto. Ir panašu, kad kad bus trūkdama mums pasiekti savo tikslų aplinkosaugos, socialinių ir ekonominių. Bus dėlsiame. Aš kalbu, pavyzdžiui, apie programą Horizontas 2020, apie Europos tinklų sujungimo priemonę, apie Erasmus, apie jaunimo žimtumo iniciatyvą. Tai rytoj taryba, e, ko gero, atmes mūsų visus pasiūlymus ir tai dar kartą parodys, kad ji nenori siekti ambicingo kompromiso. Rytoj balsuodami, didelę balsų persvarą, patvirtintami šios pranešimus, mes parodysime, kad labai svarbu yra turėti atitinkamo masto biudžetą, tam, kad galėtume greitai reaguoti į šiandienos krizės, į šiandienos problemas ir tą turime daryti klimato, da, da, mūsų piliečių jaunimo e, labui. 2,6 e, milijardų, kurie turi būti skirti klimatui. Tai yra nepaprastai svarbu. Tai yra geras signalas, kuris parodo, kad mes norime rūpintis ir aplinką, ir mūsų jaunimu. Ponas Gėze, minutė. Pone Gėze. Gerbiam pirmininkė, kolegos. E, šis ES finansinių metų bendrasis biudžetas yra ateities biudžetas. Reikia lab, daug daugiau lėšų ir klimatui, ir kovai su jaunimo nedarbu, moksliniams tyrimams ir Europos vertybių skatinimui. Tai reiškia ir gelbėjimų žmonių, kurie bėga nuo karo per viduržėmio jūrą. Jeigu e, Europa nori būti žmogaus teisų pavyzdys, mes, rei, mums reikia gelbėjimo programos. Mūsų piliečiai, ypatingai turiu omeny e, krikščionių demokratus čia nenori žiūrėti, kaip viduržėmio jūroje e, le, e, skęsta žmonės, vaikai miršta. Mm, kolegos, Europa tikrai gali padaryti daugiau. E, du kartus jau šiuo klausimu mūsų parlamente buvo balsuojama ir buvo surinkta dauguma. Ačiū. Ponas David, minutė. Vážená paní předsedající, chci zde. Gerbiamoji ponė pirmininkė, Aš norėčiau pasakyti, kad man yra nepaprastai apmaudu tai, kad mažinamos lėšos skirtos žemės ūkiui. Mes e, visiškai neatsižvelgiame į įvairių valstybių žemdirbiams teikiamas subsidijas. Tai tik tai padidins skirtumus tarp mūsų ūkininkų ir Dėl to mažiau lėšų bus skirta kaimo vietovėms ir, už, ir Žemės ūkio komitetas prieštarauja labai aiškiai tokiems ketinimams. Mes, manoma, mes siūloma, siūloma yra skirti daugiau lėšų migracijai, Turkijai. Gerbėjai ponai ir ponios, šie pasiūlymai yra teikiami tuo met, kai Turkija vykdo karinę invaziją šiaurinėje e, Sirijoje. Ir žinome, kad Turkija nuolat mums gradina, grasina dėl migrantų. Jį teigia, kad ta invazija reikalinga tam, kad migrantai galėtų įsikurti Sirijos šiaurinėje dalyje, bet žinome, kad ten nėra jokios infrastruktūros. Ir mes negalėsime pritarti šiam pasiūlymui. Dank u, voorzitter. Dėkuoju, panas e, Van Overtveld. Pusantros minutės. Dėkuoju, panė pirmininkė, komisijos nariai, gerbėjai kolegos. 2020 metai yra paskutiniai e, dabartinės finansinės programos metai. Ji buvo patvirtinta 2013 metais ir darybos dėl naujos finansinės programos vyksta kaip tik šiuo metu. Ir būtent todėl Europos parlamentas mano, kad 2020 metų biudžetas yra toks pereinamasis biudžetas. Jis turėtų nutiesti tiltą į naująjį finansinį laikotarpį puslapį. Ir tas susitarimas, dėl kurio mes susitrėmė biudžeto komitete, yra nukreiptas į ateitį. Ir aš norėčiau padėkoti poniai Holmeier ir e, poniai Gardija Zabal už jų pastangas siekiant sutarimo. Nes mes norime, kad mūsų biudžetas būtų toks, kad mes galėtume e, susitvarkyti su ateities iššūkiais. Tai reiškia, kad turime daugiau lėšų skirti kovai su klimato kaita, turime daugiau lėšų skirti moksliniams tyrimams tiems tyrimams, kurie reikalingi tam, kad mes galėtume stiprinti mūsų įmonių konkurencingumą ir tvarumą. Nepamirškime ir skaitmeninių dalykų - paramos jaunimui, saugumas, migracija ir daugybė kitų temų, kurios yra nepaprastai svarbios. Visi tie dalykai yra paminėti šiame pranešime ir aš uh, Manau, kad biudžeto, biudžeto komiteto patvirtinta pozicija yra tinkama, ją reikėtų patvirtinti ir norėčiau padėkoti Europos parlamento darybininkų komandai. Aš galiu Jums pasakyti, kad aš darysiu viską tam, kad mūsų darybininkai galėtų tinkamai apsaugoti, apginti šią mūsų poziciją. Aš manau, kad mes turime spręsti problemas, apie kurias kalbame nuolat ir čia, ir visur kitur. Dėkuoju. Toliau ponas Fereira. Dėkuoju, ponia pirmininkė, gerbėsis komisijos nariai. Rezoliucija, dėl kurios mes balsuosime rytoj, yra labai aiškiai ir aiškiai pasakyta, kad šis biudžetas tas pirmuoju žingsniu gyvendint naujos finansinės programos tik, siekius. Bet aš pasakyčiau, kad Jei taip yra, tai tai nėra labai gera pradžia, todėl kad skiriamas finansavimas nėra pakankamas, netinkamai yra nustatyti prioritetai. Ir man atrodo, kad situacija po 2020 metų tik blogės. Biudžetui valstybės narės skiria e, e, tik vieną procentą savo e, BVP. Ir tik vienas trečdalis visų tų lėšų bus skirtas ekonominė, socialiniai ir regioniniai sanglaudai. karinės operacijos įvairiose pasaulio vietose, agresyvi išorės politika, štai kam bus skiriama daugiau pinigų. Taigi mes neigiamai vertiname šį pasiūlymą, mes bandėme jį taisyti, tačiau manome, kad iš tikrųjų tų pataisimų nepakako tam, kad galima būtų padėti ir MVI, ir jaunimui, ir įgyvendinti bandomosius aplinkosaugos projektus, kad galima būtų pagerinti mūsų sveikatos priežiūros sistemą. Dėkuoju. Toliau ponos Urik. Vienai minutai. Gerbėjai kolegos. Aš da, tai išsamei, nuodugniai išnagrinėjau siūlomą biudžeto projektą. Ir mane nustebino tai, kad 10 milijardų eurų dar kartą bus skirta biurokratinėms išlaidoms ir administracijai išlaikyti. Man atrodo, kad tai yra tikrai absurdiška. Nedidelių valstybių narių piliečiai turi e, dirbti dieną naktį tam, kad galėtų išlaikyti visą šį e, administracinį aparatą. Taip pat nesuprantu, kodėl tiek daug lėšų siūloma Frontexui, imigracijai ir 300 e, milijonų siūloma suteikti Turkijai. Teigiama, kad Turkija padeda mums spręsti imigracijos krizę, Tačiau man atrodo, kad kaip tik atvirkščiai jie kursto. Žemės ūkio pinigai daugiausia yra skiriamos stambioms valstybėms narėms ir dėl to mažų rytų Europos šalims sunku yra konkuruoti su stambiais vakarų Europos ūkininkais. Taigi jie bankrutuoja ir aš manau, kad esant tokiams aplinkybėms, nieko neturėtų stebinti tai, kad vis daugiau žmonių pasisako prieš Europą. Ponas Levandovski. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbame apie kitų metų biudžetą ir negaliu atsikratyti dežavių įspūdžio. nes e, mes e, kalbame apie tai, kokie yra mūsų poreikiai, tai, ko mums reikia, o po to taryba automatiškai viską atmeta ir nesižvelgia į mūsų rekomendacijas. O parlamentas atmeta to tarybos pasiūlymus ir uh, dirbama toliau. Šiemet siūloma da, uh, 2,7 milijardo eurus padidinti lėšas skirtas klimato kaitai. Uh, bet neaišku, ar tai bus patvirtinta. Žinome, kad biudžeto taikinimo procedūra dėl biudžeto užtrunka labai ilgai ir tai kenkia ES institucijų patikimumui ir jų reputacijai, nes žinome, kad visi norėtų, kad situacija būtų labiau nuspėjama. Šiem 2010 metai bus paskutiniai dabartinės finansinės programos metai. Man teko garbė renkti šią daugiametę finansinę programą, kuri buvo skirta 2013-2020 e, e, metų laikotarpiui. Nepamirškime, galvodami apie kitų metų biudžetą, kad mūsų laukia dar didesnis mūšis dėl kitos daugiametės finansinės programos. Mes turime pasinaudoti 15 straipsnio trečiąją dalimi tam, kad galėtume kuo geriau pasiruošti tam mūšiui. Dėkuoju, telefonas Markės. Pirmininkė, kolegos komisijos nariai Oettingeriai, ministrai, e, biudžeto pasiūlymas, kurį šiandieną aptarėme, yra daug žemiau to, ko reikia. Jį reikia keisti dėl to. Per ateinančias šimtą dienų komisija pristatys klimato teisės akto projektą. Labai svarbu uh, užtikrinti sąžiningą pereimą prie uh, CO2 neutralios uh, ekonomikos ir užtikrinti socialinį teisingumą. Noriu pasakyti labai paprastą dalyką. Mes visą laiką galime pasimokyti. Kitą kartą per kitą daugiametę finansinę programą 2021-2027 metų. Atsižvelgiant į tai, ką siūlo komisija ir ką sako taryba, e, turėsime galvoti apie naujus biudžetus, kurie bus dar blogesni nei kad 2020-ųjų. Ir yra nerealistiška teikti, kad mums pavyks e, pas, patenkinti savo lūkesčius ir įgyveninti savo pažadus. Taryba ir komisija turi politinių įsipareigojimų kuriuos prisijėmė. Taigi turime užtikrinti, kad siūlomas 2020 biudžetas kuriam pakeitimus siūlys šis parlamentas, turi atsižvelgti į realius poreikius ir parlamento poziciją. Dėkoju. Kitas kalbėtojas yra ponia Ajer. Vieną minutę. Pone pirmininkė, ačiū. E, pone pirmininkė, komisijos nariai, kolegos, rytoj parlamentas gins savo e, e, patikimumą. Ir 20 procentų iki 2010-ųjų buvo įsipareigota skirti klimato kaitai. Ir komisija dabar sumažina finansavimą siekiant šio tikslo. Ir tai yra prieštara Kiekviena, kiekvienais metais ES e, valstybės narės patikė didelę atsakomybę įvairiose sritise - konkurencijos, klimato kaitos ir taip toliau. Tačiau kiekvienais metais e, ta, ta, stebime tuos pačius veiksmus. E, komisija siūlo mažinti finansavimą MVI tyrimams, klimato kaitai, jaunimo užimtumui. Pone pirmininkė, kolegos ministrai, E, man atrodo, kad tokia yra trumparegiška perspektyva. E, už, baigime taip elgtis ir e, suteikime savo naujų išteklių. Ačiū. Dėkoju. Dabar ponia Vana vieną minutę kalbės. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Mums reikia stipraus biudžeto, ateities iššūkiams. Tai ir klimato kaitos tikslai, ir socialinės sąjungos augimas, ir kova su jaunimo nedarbu. Mes negalime globalių problemų spręsti nacionaliniu lygiu ir su mažiau lėšų mes stipresnės Europos nepastatysime. Todėl labai svarbu neleisti nacionalizmus. Šis pasiūlymas yra daug geresnis. Mes jau girdėjome 2 milijardais daugiau klimato klimatui, 500 milijonų daugiau jaunimų ir taip toliau. Bet yra labai, na, tokių gėdingų vietų šiame pasiūlyme, šiame biudžete. Pavyzdžiui, e, lyčių lygybės klausimais trūksta lėšų, nors visos institucijos prisipažįsta, kad tai yra tikrai svarbus klausimas, tai reikia daugiau veiksmų negu žo, nei žodžių. Uh, Aš iš gana neutralios šalies, man labai gaila, kad e, būtent dabar e, mes taupome socialinėje srityje, bet ginklavimasis gauna labai daug lėšų. Mums reikia nusiginkluoti, o ne apsiginkluoti ir klimatui bei socialiniams reikmėms skirti milijardus, o ne ginklams. Dėkoju. E, mes Tęsėme diskusijas. E, ponas Kūs pasisakys dabar. Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai. Šis biudžetas yra maždaug 170 milijardų eurų. Tai yra mokesčių mokėtojų pinigai. Mes turime juos leisti taupiai, ūkiškai. Mes tam esame išrinkti. Žinoma, yra svarbu leisti, skirti lėšas švietimui, mokslo tyrimams ir, E, kovai su vyriausiamis problemomis. Bet jeigu netaupysime ten, kur galima taupyti, mes neturėsime manevro laisvės prasmingoms programoms. Būtent todėl norėčiau priminti ir jums paraginti, nepamiršti savo atsakomybės. Jūs esate išrinkti, jūs turite mandatą ir jūs skirstote mokesčių mokėtojų pinigus. Dėkoju. Dėkoju. Ponas Kuzmiuk, EKR frakcija. Kolejnėme etapė procedūrai budžetovai po głosovania. Dėkoju, pirmininkė. Biudžeto komitete vyko balsavimas ir pateikta labai daug pakeitimų. Dabar matome, kad 2,7 euro milijonų, e, milijonų e, eurų, milijardų eurų yra padidintas klimato kaitos linija. Taip pat daugiau yra lėšų skiriama ir jaunimo nedarbui bei strategijai 2020. Tačiau yra apkarpytos kai kurios eilutės. Mm, bet, pavyzdžiui, Frontexui skiriama daugiau lėšų. Nors mes turime daugiau lėšų paskirstimui, 5 milijardais eurų daugiau, bet 20 metų biudžetas yra paskutinis šioje finansinėje programoje. Tai reiškia, kad gali būti negana, nes reikės įgyvendinti daugiau programų, pavyzdžiui, kaimo plėtros, sanglaudos. E, šis biudžetas paremtas na, tokiais gana konservatyviais principais ir tai gali reikšti, kad mums gali tekti susidurti su vėluojančiais mokėjimais. Praeitais metais tai buvo 30 milijardų. Ponas Botenga. Monsieur le ministre, le marché européen crée des inégalités. Nous le savons. Le capital va là où il peut faire. Euh, man atrodo, kad euh, siekiama euh, pasiekti kažkokios naudos, didžiausios naudos per mažiausią laiką ir Pastaraisiais metais e, Lietuva, Latvija, Bulgarija, Rumunija e, nuo 15 iki 25 procentų savo populacijos prarado. Belgijoje taip pat e, pažiūrėkite, kas vyksta plieno pramonės, automobilių pramonės srityje. Ir tokioje situacijoje e, biudžetas Europos bus tikrai labai padrikas. Ir man atrodo, mums reikia tam, numatyti tam tikrų biudžeto maržų iš vienos pusės, o iš kitų socialinių garantijų. E, ir kaip jas reikia panaudoti. E, apskaičiavimai nebuvo atlikti tinkamai. Dėkuoju. Köszönöm szépen Megadom a szót Rész. Dėkoju. Rizmok neprisijungusieji. Ačiū. Nuo 1700 metų buvo sakoma, kad neturėtų būti mokesčių be atstovavimo. Aš labai tikiuosi, kad tai yra mano paskutinė proga kalbėti šiame demokratiniu apsimetančiame parlamente. Tikiuosi, kad šis istorinis principas bus gerbiamas. Jeigu jungtinė karalystė iš šios technokratijos išstos artimoje ateityje, tai visiškai nepagrysta tikėtis, kad Britų mokesčių mokėtojai ir toliau finansuos iniciatyvas, e, dėl kurių jie nesprendžia. 1990-aisiais buvęs Britų premjeras pasakė, kad ponas Deliora, ponui Deliorui komisijos pirmininkui pasakė ne, ne, ne. E, tuomet jie buvo teisi, jie kalbėjo apie tolesnę integraciją ir aš tą patį galiu pasakyti apie biudžeto įmokas mums išstojus. E, dažnai e, ignoruojame rinkėjus tų valstybių narių, kurios sudaro Europos Sąjungą ir kurios iš jos išstos. Negalim, negalima jų apiplėšinėti. E, aš reikalauju, kad būtų gerbiama demokratija. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau, kad ir jūs gerbtumėte e, skirtą, jums skirtą kalbėjimo laiką. Dabar ponas Herbstas. Äh, Ponios ir ponai, e, Man labai įdomu, kad žmogus pats dirbantis ir gaunantis iš parlamento atlyginimą mano, kad šnais yra nedemokratiška institucija. Biudžetas nėra vien tik tai lėšų paskirstimas, ne, mes čia kalbam apie pridėtinę e, vertę. Yra daugybė pavyzdžių ir horizontas, ir, ir įvairiausios kitos programos. Būtent pridėtinė vertė, kai mes kartu kažką darome, yra daug daugiau. Pavyzdžiui, Galilėjo. E, abejoju, ar Suomija viena galėtų sukurti tokią satelitų, tokią palidovų sistemą. Taigi kartu dirbti yra prasminga, kita vertus yra neprasminga investavus milijardus, nubraukti kelis milijonus ir tą pridėtinę vertę, na, tiesiog nubraukti. Taigi prašau, matykime tą pridėtinę vertę Ir antras svarbus dalykas, kurio reikia nepamiršti, e, reikia kalbėti taip, kaip kalbėjom antradienį. Pavyzdžiui, vakar vakare mes kalbėjome apie švietimą ir is, is, islamo valstybę, bet mes turime, aišku, finansuoti Palestinoje gerus dalykus, bet negalima kažkaip, na, e, auginti terorizmo ir ekstremizmo. Turime būti labai atidus. Dėkoju. Ponas Biedronis, socialdemokratų frakcijos. Sažu pięćset trzynaście milionów e, obywateli i obywatelek unii europejskiej. ačiū pirmininke šimtas trisdešimt milijonų gyventojų vėl tikisi naujo biudžeto. Ir jie vėl tikisi, kad ES vertybės, kurios paminėjo anksčiau kalbėję, bus, na, jas bus atsižvelgta tikisi, kad mes politikai, kurie sprendžia apie ES ateitį, mes laikysime savo prioritetų, jie to tikisi ir dėja, dėja, jie dar kartą nusivils. Šie prioritetai, mūsų pasirinkti prioritetai, tos vertybės, kurias turėtume apginti, dėja, e, jie nebus ginami, nebus jų siekiama. Ir labai gaila, bet turiu pasakyti, kad šiame biudžete nebus pakankamai lėšų kovoti su klimato nelaimėmis, stichinėmis nelaimėmis Lenkijoje. E, kiekvienais metais, šiais metais 45 žmonės žuvo ir kiekvienais metais Junktinėje Europos, Europos Sąjungoje vyksta tokios nelaimės ir mes vis tiek neturime pakankamai lėšų sukurti vienodas sąlygas jauniems žmonėms. 50 procentų jaunų žmonių negali rasti darbo kai kuriuose šalyse. Mes vakar kalbėjome apie radikalizaciją. Tas žodis jau taip lik ir nusibodęs, bet mes turime kalbėti apie ateitį ir biudžetą skirti sukurti bent vienodoms sąlygoms. Dėkoju, ponas Torvalds Rinių. Eh, Pirmininkė, norėčiau pakomentuoti tai, ką mes girdėjome iš Ryzmok piliečiai. Pil, vienas. Buvo pasakyta, kad negalime imti mokesčių, jeigu ne, nereprezentuojame. Tai pasakė, tai pasakė e, kolonijoje gyvenantis žmogus. Kodėl? Todėl, kad Britų parlamentas jo neatstovavo. Todėl jisai tai pasakė. Pasitikrinkite savo istoriją. O dabar pereisiu vėl prie švedų kalbos. Kai buvau išrinktas prieš septynerius metus, irgi dirbau su biudžetu ir supratau, kad e, dalini pažadus, o paskui e, biudžetas tampa deficitiniu praeitų laikotarpių mes kažkaip tą deficitą suvaldėme. Dabar yra be galo svarbus laikotarpis, kai mes su, su Suomijai pirmininkaujant deramės dėl biudžeto ir aš tikiuosi, kad ponas Tilikainen supranta, koksai sudėtingas yra konkrečiai šis biudžetas ir tikiuosi supras, kad reikia šiek tiek daugiau lėšų. Esu tikras, kad ponas Tilikainen sugebės tą suprasti. Dėkoju. jums iškelta melinoji kortelė. Ar sutinkate atsakyti? Pone Ryzmok noriu uždėti užduoti klausimą. Ar jūs atsakysit? Tai bus išimtis, aš atsakysiu į klausimą. Gerai, tada prašau ponios ir jis mok užduoti klausimą per 30 sekundžių. Thank you for accepting. Um, and thank you for the history lesson. Dėkoju, dėkoju Jums uh, už istorijos pamoką. Da, de Štai, jūs sakėte, kad ne, nežinome savo šalies istorijos, bet mes prisiminėm, kad 1776 metais, kad mes visiškai neosavavome jų interesams ir netitikome demokratijos nuostatų. Pirminkė, prašome užduoti klausimą. Kad tuomet amerikiečiai nusprendė pasitrauk, atsijų, ats, a, a, a, pasitraukti ir eiti savo keliu. Ar jums netrodo, kad nuo to laiko jiems vis dėlto pavyko sukurti visiškai demokratišką uh, e, valstybę? Na, iš tikrųjų, pasirodo metu pamėgau skaityti pono D. Trumpo uh, žinutės Twitter'yje ir nesu tikras, kad tenai viskas yra gerai ir taip jau viskas klesti. Dėkuoju. Dabar ponas Darė, idėja e frakcijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes šiandien kalbame apie biudžeto eilutes ir apie tai, kaip bus naudojami kitais metais ES e, fondų lėšos. Europos komisija sako, kad jie rūpi socialinė įtrauktis, nori padėti neįgaliems žmonėms. Tačiau matome, kad skaičiai kalba apie vis, visiškai kitką. Ir čia reikia galvoti apie procentus. 2014-2020 metais Erasmus skirtas programai Da, biudžetas buvo skirtas 14,7 e, milijonų, daugiau nei 260 milijonų e, buvo skirta da, e, sportui plėtoti tarp neįgalių. Tai yra 1,8 procento. Pažvelkime tai, da, koks buvo 2017 metų biudžetai. 30 milijonų da, da, skirta Erasmus programai. Ir da, matome, kad sportui buvo skirta maždaug 1,8 procento e, biudžeto ir matome, kad tos sumų nedidėja. Tai reiškia, kad tas solidarumas yra, egzistuoja tik tai žodžiuose. Tai nėra iš tikrųjų solidarumu pagrystas biudžetas, tai yra tiesiog išmalda. V rámci výboru ITRE se dlouho... Ponas Tošechovski. Dėkoju. Man, dirbant e, komitete, tenka dirbti su dviem e, agentūromis. Viena iš jų rūpinasi Galilėjo projektų, o kita kitais kosmoso projektais. Labai svarbu užtikrinti deramą visų šių e, projektų finansavimą. Be to, agentūra turi pasiruošti tam, kad bus praplėsti jos įgaliojimai ir žinome, kad labiausiai nuo nepakankamų finansinių išteklių kenkia, kenčia mažos agentūros. Žinome, kad taip pat ketinama dėkti 5G technologijas ir todėl agentūros vaidmo dar bus svarbesnės ir todėl jie reikia skirti didesnį finansavimą. Aš tikiuosi, kad į tai bus atsižvelgta ir tikiuosi, kad per darybas su taryba ir komisija mums pavyks užtikrinti, kad biudžetas būtų padidintas. Dėkuoju. Toliau ponas Bulok, ponė pir, e, pirminkė, kitų metų Europos Sąjungos e, biudžetas uh, numato, kad Junktinė karalystė sumokės nepažėdę apie 30 milijardų eurų, tačiau jau treji metai vyksta darybos dėl mūsų išstojimo. Borisas Johnsonas e, pasi, e, susitarė dėl susitarimo tačiau, ir pagal tą susitarimą jis įsipareigojo įnešti tą Junktinės karalystės indėlį į ES biudžetą, tačiau ES nebeatstovaus. Uh, mūsų piliečiams. Bet to žinome, kad daug lėšų bus skirta investicijų bankui. Pagal susitarimą bus vykdomi patikrinimai Airijos jūroje. Ir tai prieštarauja 2017 metais patvirtintiems įsipareigojimams užtikrinti, kad Šiaurės Airijos verslininkams nebūtų sudaroma jokių kliūčių prekiaujant su jungtinė karalystė. Ir akivaizdu, mes žinome, kad Terezos May susirimo nebuvo pritarta. Ir atėjo laikas mums pagaliau nutraukti visa, visus tos žaidimus susitarimus ir aiškiai pasitraukti iš šios sąjungos. Daugiau nei 17 milijonų žmonių to reikalauja labai aiškiai. Dėkuoju, toniau ponas Resler. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes žinome, kad biudžetas yra lik e, toji burtų lasdelė, kuri padeda mums versti tikrovę vis, visus savo politinius pažadus. Labai svarbu ir investuoti Europos modernizavimą. Tačiau nepamirškime regionų e, ir būtinybės tenai užtikrinti vystimasi. 2020 metais mums reikia tokios politikos, kuri atsižvelgtų į e, demografinius, ekologinius ir e, technologinius pokyčius, kurie vyksta šiuo metu. Mums reikia daugiau pinigų skirti Erasmus, e, moksliniams tyrimams, reikia geriau remti mūsų verslininkus. Nepamirškime ir saugumo, ir migracijos keliamų iššūkių. Šis biudžetas turėtų leisti mums ir toliau stiprinti Europą, kuri būtų pagrėsta solidarumu. Tokia, tokia Europa, kuri galvotų apie ateitį, ateities kartas ir kuri gebėtų pasimokyti iš praeities klaidų. Dėkoju. Toliau ponas Havas, socialdemokratai. Pone Pirmininkai. Pone pirmininkė, man atrodo, kad e, čia komisija turėtų e, elgtis kaip sąžiningas tarpininkas ir kad e, pasiektume susitarimą, taip pat ir dėl atsižvelgiant į Brexitą, būtų visiškai aišku, koks tas susitarimas apie, ir kad būtų aišku, ką mes, apie ką mes kalbame šiame biudžete. 3,5 e, procentų sumažėjo per šią finansinę programą. 1 <clears throat> procentas BNI. Ir Junktinėje karalystėje 39 e, procentais sumažėjo išlaidos, tai yra 1,40 Junktinės karalystės viešų išlaidų, kadangi mes pasiekėme daug daugiau kartų, negu kad sugebėsime pasiekti atskirai. Mes turime sustiprinti tyrimus, inovacijas ir daugiau investuoti šiose sritise, nes tai mus nukreips link modernios žaliosios ekonomikos. Ir 10 centų vienam asmeniui per savaitę iš tikrųjų yra vertos išlaidos. Dėkoju toliau, ponia Katainin, kalbės vieną minutę Renių frakcijos vardu. Dėkoju, pirmininkė. Mes visi žinome, E, koks didelis yra biudžeta, e, spaudimas dėl kitų metų biudžeto atsižvelgiant į naują daug, daugiametę finansinę programą. Tačiau reikia užtikrinti, kad breksitas ir kiti aspektai ne, nebūtų tvarkomi tik BŽUP sąskaita, nes e, mums taip pat svarbu ir ateityje, e, e, kad maistas būtų saugus ir saugiai pagamintas. Ir turime užtikrinti, kad Europos ūkininkai turėtų tinkamas veiklos sąlygas. Ir todėl labai svarbu, kad Europos parlamentas nesumažintų žemės ūkio finansavimo prieš naują finansavimo programą. E, nes tai reiškia, kad mes sąžininkai e, e, įvertinsime, ar galime vengti šiek tiek, išvengti padidinti tas, iš, tas įmokas. Galima jas didinti šiek tiek, bet nelabai daug. Dėkoju toliau ponas Kra. Ačiū, ačiū pirmininkė. Matome kad e, Europa pralaimi konkurencinėje kovoje. Vėl turime biudžeto pasiūlymą ir mes ginčijamės, ar reikia daugiau skirti lėšų, finansuoti prekybą žmonėmis viduržėmio jūroje, nors yra daug rimtesnių problemų, kurias reikia skirti lėšų. Atėjo laikas iškelti klausimą, ko, ką mes suteikėme piliečiams. Ir tai tikrai ne šitos diskusijos. Ir tai tikrai nėra BŽUP subsidijos, kurios rodo, kad Europa nėra ger, didesnė gerovė, bet didesnė biurokratija ir gamintojų bei vartotojų supriešinimas kažkas iš esmės blogai yra šiame parlamente ir mes savo legitimumą e, atsikovosime tik tai tada, kada ne tik tai galvosime apie savo ideologiją ir kažkokius fondus, bet galvosime apie žmonės, apie suverenumą, apie e, atsakomybę piliečiams. Turiu pripažinti, kad taryba labiau eina tą linkme, nors ne visiems jų sprendimams aš pritariu. E, jums iškelta mėlynoji kortelė iš Rinių frakcijos. Ar jūs atsakysite į klausimą? Į tai prašom, klauskite. E, Ar galėtumėm konkre konkrečiau pasakyti, kokių priemonių jūsų nuomonė, kokios priemonės kovos su klimato kaita priemonės yra netinkamos, todėl neverta jų e, finansuoti. 30 sekundžių jūs turite atsakyti, prašom. Klimato kaita E, yra klausimas, kurio mes neišspręsime vien Europoje. E, net jeigu mes visiškai nustosime CO2 generuoti, vis tiek mes, tai, tai nebus relevantiška, tai nebus reikšminga klimato kaitai. Tai kodėl mes imamės veiksmų, kurie net visiškai, na, jeigu mes to tai darysime, neturės jokios įtakos, o Kinija, JAV klesti nedalyvaudama šitoje programoje. Taigi tiesiog nukenčia mūsų šeimos, mūsų piliečiai, kurie dirba. Ir mes, na, nepasisakau aš už tokią politiką. Dėkoju, ponas Brudžinski, EKR. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Dėkoju, pirmininkė. Ministrai, komisijos nariai. Daug anksčiau kalbėjusiųjų jų citavo Konfucijų, Aristotelį, krikščionybės e, svarbiausių veikėjų e, žodžius taip pat buvo paminėta kova prieš antisemitizmą ir už švarų orą. Tačiau e, iš tikrųjų mes turėtume e, raginti, kad sugrįžtų Dionizo e, laikai ir tas iliuzijų teatras, nes visa tai panašu, tai kas vyksta dabar panašu į tai. Ir mes iš tikrųjų turėtume siekti kompromiso. Visame šiame teatre, kaip minėjo mano vienas kolega, neturėtume leisti savo vilkinti viso proceso, kadangi tai nulemtų rimtus nuostolius kaip jau pasimokėme iš ankstesnių metų biudžeto procedūrų. Taigi mūsų vaidmuo šioje scenoje turėtų būti apibrieštas laike, kad ES piliečiai e, suvoktų, kad mes juos tinkamai atstovaujame. Dėkuoju, toliau kalbės ponas Furorė, nepriklausomas narys.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 Dėkoju, dėkoju. Pirmininkė, mažiau švaistimo ir daugiau investicijų reikalingų piliečiams. Štai de, kokiu šūkiu vadovaujama formuojant 2020 m. biudžetą. Kalbama, kad biudžetas lėšos turi būti naudojamas veiksmingai. Penkių žvaigždučių judėjimas labai aiškiai de, pasisako už tai, kad būtų atkurtos lėšos skirtos mūsų de, že, ūkininkams, moksliniams tyrimams, MVI. Turime žvelgti į ateitį ir būtent todėl mes norėtume, kad iš tikrųjų b, mes susitiktume surastume savie daugiau drąsos ir pasakytume, kokios programos gerai funkcionuoja, kokios ne. Pasakytume, kokios e, programos iš tikrųjų kūrė pridėtinę vertę ekonominę, ekologinę, socialinę prasme, nes šias programas reikia išsaugoti, o kurgi mes ieškome, galime surasti naujų lėšų. Aš siūlau mažinti administracinės išlaidas, peržiūrėti mūsų pastatų nuomos politiką ir sumažinti e, deputatų ir komisarų atlyginimus. Be to e, mes e, siunčiame dabar Turkijai, turėtume nusiųsti Turkijai labai aišku signalą, užblokuodami jai skirtą finansavimą dėl to, kad tos invazijos, kurią jis šiuo metu vykdo šiaurinėje Sirijos dalyje. Piliečiai mus stebi, nepamirškime to. Dėkuoju, ponė pirmininkė, sako panas Kristoforų. Mes e, tikime Europos Sąjungą, Ir mes e, norime, kad ES būtų pagrįsta socialinė raida, geresnių socialinių gyvenimų. Bet mes suprantame, kad tam galėtume, kad galėtume pasiekti šių tikslų, mums reikia pirmiausia užsitikrinti, kad turėtume tam reikalingą biudžetą. Todėl negalime tiesiog e, da, neatsakingai mažinti lėšas įvairiuose biudžeto eilutėse, ypač tuomet, kai tie mažinimai kelia grėsmę mūsų saugumui. Stipri Europa, tai yra tokia Europa, kuri sugebės pasipriešinti išorės jėgų vykdomai agresijai. Jei mes e, to nedarysime, tikrai Europa nebus saugi. Reikia Erasmus, e, daugiau lėšų skirti MVI, ūkininkams, e, jaunimui, moteriams žinome, kad, ko tikisi iš mūsų paprasti žmonės. Ir fin, ES finansavimą turi gauti visos valstybės narės, mažos ar didelės. Jo laukia ir mano šalis - Graikija. Negalime remti tų šalių, kurios nuolat pažydinėja žmogaus teisės, pavyzdžiui, Turkijos. Nežinome, kad Turkijos elgesys yra labai dažnai agresyvus. 2019 metais mes galvojame apie ateitį, apie 2020 metų biudžetą. Ir aš manau, kad tas biudžetas turėtų nusiųsti aišku signalą. Signalą, kad jei kas nors puls kokią nors valstybę narę, jie turės už tai brangiai sumokėti. Aš norėčiau padėkoti ponui Oettingeriui už jo sunkų darbą, nes aš žinau, kad jis darė viską, kad mūsų biudžetas būtų kuo stipresnis, nepaisant tarybos pasipriešinimo. Dėkoju. Toliau, ponia Gamon. Kalbame apie 20 metų biudžetą ir tai iš esmės yra svarbiausi projektai Europos ateičiai. Ateinantis metai yra be galo svarbus. Tai švietimas Europos e, bendrabuvis Erasmus programa. Kiekvienas euras čia yra teisingai investuotas į ateitį. Kalbame apie uh, E, skaitmeninimą, apie vėžio tyrimus. Tai yra labai svarbus klausimai. Kalbame taip pat apie bendradarbiavimą saugumo ir teisingumo srityse, apie kovą su klimato kaita ir visomis keliamomis grėsmėmis. Taip pat tai yra labai. Taip pat Europos ateities konferencija yra labai svarbus projektas. Mes Kiekvieną savaitę sakome, kad reikia reformuoti ES institucijas. Mes nenorime, kad Europa atsiliktų nuo šių laikų, todėl reikia keisti tai, kas atsilieka. Valstybės narės jeigu valstybėms narėms nusiusime signalą, kad mes nefinansuojame tų programų ar finansuojame mažiau, tai bus baisus ženklas ir jaunimui, ir piliečiams. Mums reikia tų išteklių. Dėkoju. Cernecki. Pani Previnčionsa, e, panie komisarė. Pone pirmininkė, gerbiamasis komisijos nary, gerbiamasis ministrė, gerbiamai kolegos. Europos parlamentas nėra tobulas, tačiau jis turi vieną gerą savybę. Jis visuomet prašo vis didesnio biudžeto. O taryba turi vieną da, aiškę nuodėmę, ji nuolat nori taupyti. Ir matome, kad dažnai turtingesnės šalės raginamos labiau užjausti skurdesnės valstybės narės. Tas valstybės narės, kurios dar neturėjo galimybės pasivyti tų, tų, tų, tų turtingesnių e, šalių. Mes pasisakome už kompromisą dėl sangodos politikos, dėl žemės ūkio politikos. Ir mes turime suprasti, kad mes, mūsų laukia labai svarbios dėrybos dėl daugiametės finansinės programos ir jau tai laikas mums joms pradėti rimtai ruoštis. Dėkoju. Toliau ponas Dobnė nepriklausomais narys. Šių metų pradžioje biudžeto kontrolės komiteto posėdėje Brexito partijos narys sužinojo, kad ES e, netinkamai išleido 4 e, milijardus eurų 2018 metais e, ir kad 700 milijonų eurų buvo praras, prarasta. Ir ES negali paaiškinti, kaip buvo panaudoti 886 milijonai lėšų skirtų išorės pagalbai, kit, kit, pagalbai kitoms šalims. Be to yra ir kitų problemų ir žinome, kad tai tik tai skatina korupciją ir tiesą kelia katastrofos pražūties link. Kalbame dabar apie 2020 metų biudžetą, ar tai breksitas ir uh, 168 milijardai, tai pusketvirto milijardo daugiau nei 2019 metais. Atėjo, man atrodo, laikas pradėti ger gerbti mūsų žmonės. Ir šis biudžetas turi būti audituojamos išorės auditorių tam, kad būtų aišku, kam yra naudojamos lėšos, nes negalime pasitikėti ES, nes ES niekuomet nieko nepaaiškina, jokių garantijų mes matome, kad kad e, tas biudžetas tik labiau nustikens mūsų žmonės. Gal jūs galėtumėte užsidėti ausinės? Užsidėkite, prašau, ausinės ir paklausykite tai, ką aš jums sakau. Jums yra iškelta melinoji kortelė. Ponas Zdehovskis iš EPP frakcijos nori užduoti jums klausimą. Okay, but... Ar jūs į jį atsakytumėt? Ar jūs at... sutiksite į jį atsakyti? Taip, gerai. Dėkoju, kolega, dėkoju Jums už tai, kad Jūs išdrysote sutikti atsakyti mano klausimą. Puikiai pasisakėte ir net įkvėpėte mane sureaguoti. Jūs žinote, Jūsų kalboje buvo uh, viena problema. Ji visiškai netitiko faktų. Pasakykite man konkrečiai. Jūs minėjote de, uh, mi, milijardus eurų, kurie buvo netinkamai panaudoti. Paaiškite man, e, kur jie dingo, kodėl jums atrodo, kad jie buvo netinkamai e, panaudoti, nes kitaip aš vertinsiu jūsų pasisakymą kaip e, rinkiminės kampanijos propagandą. Jūs turite 30 sekundžių, tiksliai 30 sekundžių. Tiesiog nežinoma, kam buvo panaudoti tos lėšos ir jūs galite susipažinti su auditorių ataskaita. Aš galiu jums nusiųsti beje nuorodą arba galime bare tai ap aptarti. Speaker... Dėkoju. Toliau ponas Sarvama iš uh, Europos liaudės partijos frakcijos. Suuret kiitokset ensinnäkin. Pone pirmininkė, Labai dėkoju. Ir aš norėčiau padėkoti mūsų pranešėjai ir komisijos nariu pono Jotingeriui už jo darbą rengiant šį biudžetą. Biudžetas turėtų sukurti pridėtinę vertę, kuri būtų naudinga ir valstybės narėms, ir piliečiams. Kiekvienais metais mes formuojame biudžetą, kuris bus naudojamas ES lygmenių ir jis turėtų padidinti ES kūriamą pridėtinę vertę. Aš suprantu, kad taryba nori mažinti pasiūlyto biudžeto projekto sumas pusantro milijardo eurų. Thank you kai kurių programų finansavimas bus sumažintas šimtais milijonų. Taip pat e, šiame biudžete bus mažiau lankstumo. Labai gaila, nes šių lėšų mums reikėtų tam, kad mes galėtume kurti Europos ateitį. Nepamirškime, kad pirmininkaujanti šalis šiandien gavo pranešimą iš Europos komisijos dėl biudžeto drausmės. Ir taryba ne tik nu, turėtų mažinti kitų biudžetus, bet ir pagalvoti apie savo biudžeto, savo išlaidų mažinimą. Ir negaliu suprasti, kodėl jie nori mažinti lėšas skirtas Horizontą 2020 programai. Dėkuoju pirmininkė, pasaulis keičiasi ir. Bet biudžetas mums neduoda įrankių kovoti su tojus pokyčiais. Deja, taryba apkarpo labai svarbes eilutes. L Mūsų partija mano, kad klimato kaita yra vienas iš tų projektų, kad mūsų taip pat skaitmeninimas kad mūsų piliečiai ir mūsų įmonės būtų konkurencingi e, skaitmeninėme pasaulyje. Taip pat labai svarbu, kad e, kai prasidės šalia tarybos būtų E, gerai apgalvota šis pasiūlymas. Mūsų pasiūlymas yra investuoti daugiau į horizonto programą, Erasmus programą, daug daugiau lėšų, klimato kaitai 2 milijonais daugiau daugiau lėšų Europolui, mūsų bendradarbiavimas teisingumo srityje yra labai svarbu, tai būtent atsižvelgti į piliečių reikalavimus. Būtent todėl mes Rinių frakcija balsuosime už šį projektą. Dėkoju. Dabar Overgard neprisijungęs. As I'm hopefully soon to be an Aš tikiuosi, kad netrukus aš tapsiu buvusiu Europos parlamento nariu ir todėl aš norėčiau kai ką patarti Europos parlamento nariams. Daug žmonių.